Yes, but I will give the word to him first, and then the rapporteur. And then... Okay. Oh, okay. Ah, okay. <laughs> so, we... so, dear friends, uh, it's time to begin. <laughs> Taigi, gerbiami draugai, laikas pradėti. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3, eh, där vi ska ta upp frågor om hur trygghet... Sveiki atvykę į trečiąją darbo grupę. Kalbėsime apie piliečių apsaugą ir tai, ką galima būtų pagerinti Stokholmo programos kontekste. Kalbėsime apie vidaus e, sienų kontrolę e, Šengeno erdvėje, taip pat galimybės e, palengvinti žmonėms keliavimą. Tie dalykai yra labai gerai, bet tai žengia kartu su tam tikromis nusikaltėlių užmačiomis. Jiems darosi taip pat lengviau keliauti ir čia iškyla būtinybė užtikrinti piliečių saugumą. Mes kaip politikai visi atsakingi už tai, kad veiksmingai kovotume su tarptautiniu nusikalstamumu ir kad užtikrintume piliečių saugumą. Dėl to e, labai svarbu, kad policija ir e, teisės saugos institucijos e, dirbtų kartu Europoje, kad tirtų šiuos nusikaltimus. Bet kaip anksčiau, per ankstesnį posėdį žmonės sako, labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą, kovojant su nusikalstamumu ir apginant e, piliečių teisės tuo pačiu metu. Mes turime pirmiausia žiūrėti į faktus, į technologijas, informa keitimas informacija tarp šalių, tarp teisės saugos institucijų keitimos informacija. Ir taip pat reikia pasižiūrėti, kada tikrai reikia keistis informacija, kokia informacija reikia keistis ir kam ji gali būti naudojama, bei kiek laiko ją galima saugoti. Policija, pros, e, prokuratūra turi geriau suprasti vieni kitų veiklą, turi suvokti sistemų skirtumus. Dėl to svarbu užtikrinti tarpusavio supratimą. Ir Stokholmo programoje e, ypač akcentuojamas bendrai, bendras mokymas, bet apie kitką taip pat kalbėsime. Ne tik apie tai. Dar vienas dalykas - procedūrų sistema įtariamiesiems taikoma. Valstybės narės dabar yra e, sutarusios taikyti laipsnišką požiūrį ir žiūrėti vieną ar keletą nedaug teisių vienu metu, o paskui bus e, sukurta e, visas rinkinys pasiūlymų šioje srityje. Reikia nepamiršti, kad čia gali mūsų laukti nemažai sunkumų bendradarbiavimas tarp policijos taip pat turi būti sustiprintas ir tai yra pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Kitas dalykas - bendri tyrimai, informa keitimasis informacija, e, procedūrinės teisės, kuriuoms reikėtų steigti pirmenybę tame laipsniškame e, požiūrėje. Aš tikiuosi, kad mes šioje darbo grupėje ir aptarsime mano minėtus klausimus, o dar dabar norėčiau dar kartą e, pasveikinti jūs visus čia susirinkusius ir suteiksiu žodį kitam pirmininkui šios darbo grupės ponui Simonui Buzutil. Dėkuoju, ponė Davidson. E, gerbiami kolegos, sveiki atvykę į mūsų darbo grupę numeris 3. Joje kalbėsime apie piliečių apsaugą, ES vidaus saugumo strategiją. Aš neužimsiu daugiau laiko, norėčiau pirmiausia išklausyti jūsų nuomonių, pakalbėti atvirai šioje darbo grupėje. Tik norėjau dar pasakyti, kad aš esu koordinatorius piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete ir dirbu EPP frakcijoje, esu jos koordinatorius. Mūsų frakcija labai daug dėmesio skiria e, šiai sričiai, kurią aptarėme dabar. Ir ypač daug dirbame ties saugumo dalykais. Mes kaip EPP frakcija esame atsidavę šiam klausimui ir mums labai įdomu yra išklausyti kolegų iš nacionalinių parlamentų nuomonės. Kaip žinia, e, tuoj pat įsigalios Lisabonos sutartis per ateinančias dienas ir tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai turės e, didesnį vaidmenį šioje srityje. Ar pasakyti, ką nors dėl e, procedūros? Suteiksime galimybę kiek dėl, didesniam skaičiui jūsų dalyvauti. Prašome jūsų užpildyti mėlyną lapą, kuris yra tarp jūsų dokumentų, kad galėtume įtraukti jūs į kalbėtojų sąrašą. Štai tokia yra registracijos forma. Aš manau, kad visi žinote, jog reikia užpildyti šią formą. Mes sudarysime sąrašą ir prašome jums pateikti tuos e, lapus, kad galėtume surašyti jūs. Aš e, pakviesiu e, kalbėtoje pasisakyti ir taip pat paskelbsiu po to žmogaus kitą kalbėsianti, kad e, tas žmogus galėtų pasirenkti, žinodamas, kad jis ar ji yra kitas žmogus sąraše. Prieš suteikdamas žodį pirmajam kalbėtojui, norėčiau dar vis tik tai suteikti žodį šios darbo grupės pranešėjai, e, poniai Carmen Herbuzin Bono, ji yra Ispanijos kongreso e, deputatų e, pirmininko pavaduotoja, ji pristatys temą, o paskui jau pradėsime keistis nuomonėmis. Taigi, žodis jums, ponė. Ačiū visiems. Labadiena. Kalbėsiu labai trumpai, kad liktų laiko diskusijoms. Esu beveik kaip ir priversta pabrėžti, kad posėdėje yra du dalykai, kuriuos nagrinėsime pirmiausia greitas įsigaliojimas, Lisabono sutarties įsigaliojimas ir toliau, būsime, e, toliau šnekėsime apie Europos nacionalinių parlamentų vaidmenį, siekiant didesnio, geresnio koordinavimo, kuriant Europos ir valstybių parlamentinės taisyklės. Aš jums jau plenarinėme posėdėje pasakojau, kad kai kurios nuomonės, prieštaringos nuomonės buvo išsakytos, ypatingai kalbant apie tai, koks vaidmo turėtų tekti Europos parlamentui bei nacionaliniams parlamentams. Tačiau daugiau į diskusijas leisti nenorėčiau. Nenorėčiau čia išsakyti savo kažkokios tvirtesnės pozicijos. Norėčiau pasakyti, kad nuo Maastrichtos sutarties mes labai nemažai pasistumėjome į priekį. Daugiau kaip 400 mm, milijonų žmonių E, gali važinėti laisvai tarp 25, sako kalbėtojas, e, valstybių. Sienos e, nyksta, yra ir išorinės dimensijos. Sustiprinome Europolą, Eurojustą, Frontexą. Ir dabar jau turime naujus iššūkius pagal Stokholmo sutartį nusistatyti, kurie mus laukia 2010-2014 metais. Ko gero, su tais iššūkiais bus lengviau susidoroti įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Labai trumpai iš tų naujų iššūkių pabrėšiu kai kuriuos. Pirmiausia, pusiausvyra, progresas arba suderinamumas tarp žmonių teisų ir laisvių ir tų žmonių saugumą ir saugumą apskritai. Kaip mes užtikrinsime daugiau saugumo, nepažeisdami piliečių pagrindinių teisių ir laisvių. Piliečių teisės ir laisvės valstybėms narėms yra privalomos, kadangi jos yra įtrauktos į pagrindinių teisų ir laisvių hartiją. Dar norėčiau pabrėžti tokius dalykus kaip ksenofobija, rasizmas, e, lytinė diskriminacija, e, homofobija ir panašiai. Ir dar norėčiau kai kuriuos iššūkius paminėti, kuriems reikės ieškoti prevencinių priemonių ir galbūt tokių priemonių, kuriom, kurioms, su kurių pagalba galima tuos dalykus su šaknyjais išrauti. Pirmiausia, tai būtų Europos kova su terorizmu. Čia tikrai negalime nei minutės sudėti pluostų, turime visą laiką būti budrus, kad e, nenukentėtų mūsų piliečiai. Dar paminėčiau priekybą žmonėmis, ypatingai moterimis ir vaikais. E, dažnai e, moterys pardavinėjamos seksualiniais tikslais. Dažnai moterys, kurios užsiminė prostituciją, yra žmonių priekybos aukos. Dar yra Mm, paminėtinas toks dalykas kaip piratavimas. Piratavimas jūroje ir piratavimas internete. Dar yra jaunimo nusikalstamumas, žiaurumas mokykloje. O pabaigti norėčiau pasakydami, kad Stokholmo programa yra labai plati ir ambicinga. Ir kai tik ji bus patvirtinta, kai tik ji bus pradėta įgyvendinti su visais būsimaisiais pakeitimais, tai ko gero jau atsitiks pirmininkaujant Ispanijai. Ir Ispanija jau turės kurti konkretesnius planus, kaip tą programą įgyvendinti, taip kad programa per kelis artimiausius metus bus toliau tobulinima ir mums labai reikės tiksliai išdėstyti, kokie yra prioritetai. Štai ką norėjau pasakyti. Thank you, Madam Harmusin Bono. Uh... Ačiū. Pone Hermosin Bono ir tikrai lauksime to strategijos įgyvendinimo. Dabar norėčiau suteikti žodį pirmajam kalbėtojui mano sąraše, ponui Godės iš Slovenijos nacionalinės asamblėjos. Po to pasisakys ponas Jonker iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos, bet dabar ponas Kodeks. Dovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Mėly kolegos, ponios ir ponai, manau, kad Stoholmo programos žinia yra padrasinanti, tačiau turime nepamiršti, kad riba tarp piliečių apsaugos, Europos piliečių apsaugos ir jų žmogaus teisų ir piliečių laisvių užtikrinimo yra labai. E, plona, todėl turime stengtis jos neperžengti. Ir siekti užtikrinti, kad priemonės, kurias tvirtiname, siekdami šių tikslų, net neštų nepageidautinų rezultatų. Ta ypač akcentuoju, kalbant apie tai, kad e, Europos piliečių saugumo užtikrinimas taip pat gali tapti ir žmogaus teisų užtikrinimo programa. Tačiau turime siekti išlaikyti pusiausvirą, taigi siekdami užtikrinti saugią Europą, taip pat turime ieškoti būdų užtikrindami saugumą, nepamiršti ir asmenų laisvės užtikrinimo, individuo laisvės užtikrinimo. Mums taip pat reikia suvokti saugumą kaip bendrą gėrį, kolektyvinį gėrį. Ir kalbant apie vidaus saugumo sritį, tai mums reikia atitinkamų teisės aktų šioje srityje. Yra daugybė būdų, kaip skleisti informaciją apie tai. Ir galima tai daryti ir e, per žiniasklaidą ir pasitelkiant atsakingas institucijas. Žmonės turi žinoti apie tai, kokią grėsmę kelia įvairūs nusikaltimai ir taip pat žmonės turi suvokti, kokia svarbi yra prevencija. Taip skleisdami tokią informaciją mes sėkmingiau užtikrinsime asmenų saugumą. Taigi mūsų siekis, mūsų tikslas turėtų būti asmuo, asmens teisės. Ir vėlgi turime stengtis nepažeisti asmens individo teisių, bandydami užtikrinti jų saugumą. Ačiū uždėmesi. You, uh, next... Ačiū, ponas Kodeks. Toliau ponas Jonker, ponė Jonker, pasitaiso pirmininkas iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Ir po to Karlos Koelio, kolega iš Europos parlamento. Ačiū. Aš kalbėsiu iš Europos tarybos perspektyvos, e, žmogaus teisų, demokratijos ir įstatymo viršenybės perspektyvos. Jei pažvelgsime į Stoholmo programą, pamatysime, kad ten aptariama daug temų, kurias svarsto Europos tarybos. E, prieglopščio ir imigrantų komitetas, redmisijos sutartis, asmenų sugražinimas, pabėgėlių centrai, e, legitimizacijos klausimai. Ir noriu apie tai būtent ir pakalbėti. Manau, kad galime sakyti, kad Europai nepavyksta sugražinti visų čia neteisėtai atvykusių asmenų. Kalbame apie 4, 5 ar 6 milijonus imigrantų, kurie neturėjo teisės patekti į Europą. Ir iš Europos tarybos požiūrio taško. Mums labai svarbu, kad Stohol, Stoholmo programoje būtų priemonių skirtų tokiems imigrantams. Ir šioje programoje reikėtų pasidomėti, ką galima, ką reikėtų padaryti tų asmenų labui, kurie negali būti išsiusti į savo kilmės šalis. Čia susidarėme su įstatymo viršenybės klausimu, žmogaus teisų klausimu. Uh, Aš pasikartosiu čia ir noriu pakartoti tą pačią mintį, kurią išdėšiu plenarnėme posėdėje. Stokholmo programa daugiau e, skirta pačiam procesui susijusiam su imigrantais, o ji neskirta asmeniui, tiems žmonėms, kurie ir sudaro imigrantų srautus. Mes norėtume, kad daugiau dėmesio būtų skiriama patiems žmonėms. Ačiū. Thank you. Um... Ačiū. Toliau Karlos Koelio ir po to ponas Alberts. Karlos Koelio, pilietinių teisų komiteto narys. Ačiū, pirmininkė. Trys pastabos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu kurti saugumo darbo grupę. Mano požiūriu, visi trys dalykai lai, e, iš to trikampio laisvė, saugumas ir teisingumas turėtų būti suvesti į vieną lygmenį. E, visas, visa ta erdvė laisvės ir saugumo, teisingumo lyg, e, erdvė turėtų būti vientisa erdvė, nes e, laisvė e, be teisingumo yra e, anarchija hier. Žodžiu, viena, viena sąlygoja kitą ir viena be kito eiti negali. Mes labai dažnai turime tendenciją galvoti, kad e, saugumas yra laisvės priešas. Tačiau e, tokia tendencija politikoje besireiškianti tikrai neteisinga. E, Situacija yra be galo sudėtinga, čia galime laisvai, lengvai atsidurti spastuose ir patikėti tokiu teiginiu. Šalia principų, šalia vertybių dar nereikia pamiršti ir efektyvumo. Mes tikrai ne patys efektyviausi savo darbe. Šengeno erdvėje svarbiausia yra keistis informaciją ir užtikrinti, kad jeigu iš trečiosios valstybės atvažiuoja pilietis į Portugaliją, tai e, pasienietis turėtų gauti informacijos iš kitų kolegų kitose šalyse, ar tą žmogų sulaikyti, ar išsiųsti atgal. E, dėl to ir reikalinga e, Šengeno informacinė sistema. Į antros karto Šengeno sistemą dar daugiau įeina saugumo elementų dėl to, kad galima jau naudotis biometriniais duomenimis. Kitaip tariant, du biometrinius duomenis pasitelkus galima lengviau sukontroliuoti e, dokumentų padirbinėjimą. Taip pat galima lengviau atskirti su šios sistemos pagalba pavoktą automobilį automobilį arba žmogų, e, kuris yra susijęs su pedofilijos tinklais. Antroji versija 2009 metais įsigalioti turi ir pilnai pradėti veikti 2012 metais. Dėl to įžanginėje kalboje aš sakiau, kad prieš nustatant kitas misijas, prieš nustatant kitus iššūkius ar ketinimus iš mūsų pusės reikėtų padaryti taip, kad mes jau sugebėtumėm padaryti tai, ką esame pažadėję piliečiams. Tačiau čia yra keletas problemų. Reikia spausti komisiją, reikia spausti valstybės narės, e, būtent siekiant užsitikrinti, kad tai, ką pažadėjome, būtų įgyvendinta. Ačiū, Karlos. Ponas Albert. Jis yra parlamentaras iš Rumunijos. Labadiena visiems, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti tai, kad mūsų šalis skiria ypatingą dėmesį pusiausvyrai, reik, kurią reikia surasti tarp saugumo ir pagrindinių laisvių. Kaip ir kiti pasisakiusieji minėjo tiek dabar, tiek plenarinėme posėdėje. Aš irgi norėčiau pakartoti, kad e, saugumas yra klestėjimo ir laisvės pagrindas. Mūsų dienų realybė rodo, kad yra labai daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Ekonominė krizė, energetinė krizė, klimato kaita, migracija. Mes turime E, pademonstruoti, kad esame visi atsakingi. Mes, valstybės narės, esame atsakingos, saugodamos savo e, bendrus interesus. E, terorizmas, organizuotas nusikalstamumas vystosi ir kelia didžiulę realią grėsmę mūsų visuomenėms. Kadangi kriminalinis nusikalstamumas E, per narkotikus, per ginklų priekybą, per vaikų priekybą, per e, pinigų plovimą, e, grasina mūsų visuomenėms. Ir siekiant susitvarkyti su šitom bėdom, mes turime imtis bendrų iniciatyvų prevencijai ir kovai su šiais nusikaltelių tinklais. Aš manyčiau, kad mums reikia pasitelkti visus policijos, visus teismų išteklius, kad galėtumėm užsitikrinti, jog visi šiuos nusikaltimus ir e, pažeidimus padarę asmenys negalėtų pasislėpti, pasislėpti nei vienoje iš ES valstybių. Mums reikalingas geresnis koordinavimas, mums reikalingas daug aktyvesnis įvairių agentūrų Europos darbas, mums reikia, kad įvairios tarnybos užsimančios uh, šią informaciją tarpusavėje glaužiau bendradarbiautų ir šio e, ir centro sukūrimas Europos, Europoje, kad galėtų lengviau sukoordinuoti visus su tuo susijusius dokumentus būtų tikrai didelis žingsnis į priekį. Tai turėtų būti vienas iš pačių svarbiausių ES prioritetų. Rumunija, kovodama su nusikalstamumu, atlieka ypatingą misiją, nes e, Rumunija yra e, ant E, rytinės ES sienos. Ir dėl to mums reikalinga dar daugiau e, plėsti santykius su kaimynais. Mes turime siūlyti kaimynams priemonės, kurias pasitelkus būtų galima sėkmingai gyvendinti pradėtas reformas ir e, išpildyti visus mūsų lūkesčius. Mes turime instrumentų bendradarbiavimui. Balkanų partnerystė, pavyzdžiui, mums e, Balkanų partnerystė siūlo bendradarbiauti glaudžiau su visais mūsų partneriais regione. Ačiū uždėmesi. Uh, Norėčiau priminti kolegoms iš Europos parlamento, kad jie e, labai mielai gyvuti e, diskusijose. Aš, man džiugu, jums panešė, kad su mumis yra Europos parlamento vicepirmininkas ponas Stavros Lambrinidis ir pasisakymui skiriamos trys minutės. Dabar e, nes karalystės lordų rūmų atstovas lordas Harrisonas, o po to Zisir Radula iš Graikijos parlamento ponė pirmininkė. 1992 metais sukūrėme vidaus rinką ir suki, užtikrinome Europos žmonėms keturias pagrindinės laisvės, tačiau pamiršome apie nusikaltelius, kurie laisvai e, keliavo ir veikė Europoje ir, sukūrė, ir, ir nesukūrėme sistemos jų, e, aptik, jų išaiškinimui. Taigi noriu pa, pakalbėti apie tai, kaip galėtume koordinuoti Europolo darbą ir ES policijos, policijos tarnybų valstybėse narėse darbą. Apie tai kad reikia naudotis Europos informacijos sistema, dalintis duomenimis e, visoje Europos Sąjungoje. To nebuvo, nes e, nacionalinės policijos pajėgos ne, ir Europolas nepasitikėjo vieni kitais, ypač saug, kalbant apie saugumą ir konfidencialią informaciją. Ir Junktinės karalystės e, kontekste Pavyzdžiui, mūsų policininkai nebūtinai ne, netu, nežinojo užsienio kalbų ir jiems būdavo sunku apklausti tariamuosius, kurie kalbėjo kitomis kalbomis. Mes siūsdavome savo policininkus dirbti į Europolą, tačiau jie grįždavo nepasisėmę daug patirties, jie grįždavo su tomis pačiamis žiniomis ir patirtimi, su kuria išvykdavo. Taigi Europolo valdžia norėčiau kritikuoti ir Europolo uh, valdymo sistemą. Ir norėjau taip pat, norėčiau taip pat pasakyti, kad Europolas ir Eurojustas, kurie turėtų dirbti drauge, to nedaro. Nors tos abi institucijos veikia Hagoje. Ir kai mes apsilankėme ten, uh, suvokėme, kad jeigu tos abi institucijos būtų įsteigtos viename pastate, jos tikrai būtų daugiau prisidėję užtikrinant e, teisingumo vykdymą nusikaltelių atžvilgių. Ačiū Lorde Harrisonai ir norėčiau taip pat šią progą pasakyti, kad Europos parlamentas labai vertina tas studijas, tyrimus, uh, ir apsilankimus, kuriuos rengė jūsų parlamento rūmai, ir taip pat susitikimą su Europos parlamento nariais. Toliau Zisira Dūla iš Graikijos parlamento ir po jos e, ponas Lindblad Goran. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Stokholmo programa nebejotinai yra iššūkis. Uh, Jas siekiame užtikrinti Europos pagrindinių teisių įtvirtintų pagrindinių teisių hartijoje ir pagrindinių laisvių suderinimą. Kalbant apie laisvės ir saugumo erdvę, mes norime sukurti saugę erdvę. Tai yra, mes norime kovoti su visų rūšių nusikalstama veikla, ypač ta nusikalstama veika, kurios tikslas kesintis į, į žmonėms svarbiausius dalykus, tai yra į, į turtą, į gyvybę. Būtent todėl labai svarbu sukurti stiprius civilinės apsaugos mechanizmus. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia laikytis nuoseklaus e, sistema grindžiamo požiūrio. Norėčiau daugiau dėmesio suteikti, sutelkti į prevenciją ir diagnozavimą. Ir taip pat, kaip galėtume kovoti šiuose sritise, pavyzdžiui, tarp valstybiniais atvejais, pasienio klausimais, tais atvejais, kai daugiau nei viena valstybė paliesta, tai ypač svarbu. Mes manome, kad reikia sustiprinti bei nepamiršti politinių sprendimų ES institucijos taip pat turi atitinkamai dalyvauti, jos turi užtikrinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis. Reikia pagerinti policijos tarnybų ir e, teismų bendradarbiavimą valstybėse narise. Europolas čia turi prisidėti, jis turi dalyvauti tokiame bendradarbiavime. Turime maksimaliai išnaudoti švietimo ir mokymų programas, kurias rengia policijos akademijos, kad pasiektume geresnių rezultatų. ES yra nustačiusi pagrindinės prioritetinės rytis ir jos yra jos susijusios su svarbiausia, didžiausia rizika. Tačiau konkrečių laikotarpių siekiama konkrečių tikslų, todėl turime naudotis visomis prieinamomis priemonėmis, politikos priemonėmis, turime siekti taikos ir bendradarbiavimo, tai mums tikrai padėtų šioje srityje, bet mes taip pat turime derinti ir vystomojo bendradarbiavimo politiką. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, tai didėjantis migrantų srautai tik prisideda prie tokio nusikalstamumo plitimo. Reikia bendro visuotinios sienų valdymo Reikia koordinuoti mūsų imigracijos politiką ir būtina, kad Stoholmo programoje būtų kalbama apie naujas technologijas. Tai yra, turime išnaudoti visą sukauptą patirtį ir turimas priemonės. Be abejo, turime paisyti, ž, turime gerbti žmonių teisės ir e, užtikrinti duomenų privatumo užtikrinimą. Manau, kad reikia pasinaudoti operatyvinėmis galimybėmis Taip pat mes pasisakome už tai, kad būtų išplėtotos regioninių struktūrų galios. Viduržėmio jūros regione mes norime, kad Frontex agentūra turėtų regioninius padalinius. Būtina be abejo užtikrinti galimybę Europos piliečiams galimybę į teisingumą. Reikia užtikrinti abipusį pasitikėjimą. Taigi piliečiams dėl to reikia užtikrinti visas reikalingas vertėjų raštų ir žodžių paslaugas, taip pat jie turi teisę į teisininko, advokato konsultacijas. Visos tos priemonės turi būti grindžiamos solidarumu ir taip mes sukursime piliečių Europą ir pasieksime, kad Stoholmo programa ir jos žinia susijusi su pagrindinėmis teisėmis, įstatymo viršenybė ir kitais principais bus įgyvendinta. Ir taip žmonės suvoks, kokiais principais paremta Europa. Um, e, Dėkuoju. Jūs šiek tiek viršėjote jums skirtą laiką, bet labai įdomiai kalbėjote, tai nenutraukiau jūsų. Dabar pasisakys ponas Goran Lindbland Ir prašau visų kalbėtojų kalbėti nelgiau kaip tris minutės, o po to pasisakys ponė Rosana. E, ponas Goran yra iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš esu iš politinių reikalų komiteto e, taryboje ir taip pat dirbu kaip pakaitinis narys imigracijos komitete. Europos taryboje. Ir tikiuosi, kad e, parlamentas pasižiūrės į mūsų neseniai paruoštą dokumentą. Dabar noriu pasakyti, kad kova su terorizmu yra labai svarbus dalykas, bet nepamirškime, kad tai yra ir žmogaus teisų dalykų. Parlamentinė asamblėje pabrėžė demokratijos ir įstatymo viršenybės dalykus bei žmogaus teisų, dėl to mes e, visuomet kalbame už žmogaus teisų, pasisakom už žmogaus teisų laikymasi. Uh, Taip pat nereikia pamiršti, kad mes e, galvoti turime ne tik apie teisėtus, bet ir neteisėtus migrantus. Bet e, reikia galbūt pakeisti terminą, nebevartoti to nelegalų, sakyti neįprastiniai, nes tie žmonės galbūt pabėgo nuo karo ar labai blogos ekonominės padėties savo šalyje. Jie nevažiuoja kažkur, bet išvažiuoja iš savo gyvenamų vietų ir reikia jiems kažkiek e, apsaugos. Ir taip pat labai svarbu, kad tie žmonės galėtų prieiga prie sveikatos apsaugos, dantistų, uh, paslaugų. Aš esu taip pat ir dantistas, ne tik politikas ir labai dažnai teikiu paslaugas tokiems žmonėms. Aš grįžtu namo kartą per savaitę, bet nepamirškime, kad, pavyzdžiui, tų žmonių dantų būklė yra uh, prastesnė negu kalinių. Aš kalėjime dirbau dantistų 20 metų, taigi uh, kaliniai gyvena geresnėse sąlygose ar jiems taikomas geresnės sąlygos negu uh, migrantams. Dėl to labai svarbu, kad mes, ES ir e, Europos taryba, turime tiems, kuriems reikia labiausiai mūsų paramos. Dėkoju dabar ponė Rosana iš Italijos senato, o paskui ponas Beniski Žanžak. Ačiū. Aš norėčiau jūsų dėmesį ir visos darbo grupės dėmesį atkreipti į Frontexą siekiant globaliai ir efektingai spręsti migracijos ir ypatingai nelegalios migracijos klausimą, o taip pat siekiant trečioms valstybėms geriau su, padėti geriau suvaldyti migracijos srautus ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų bei kovoti su žmonių priekyba, stiprinti solidarumą tarp valstybių narių, kurie, kurios turi mm, susidurti su tuo stipriu spaudimu iš migracijos pusės, būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, stiprinant ir Frontexą. Frontexe turi būti daugiau personalo, turi būti stipresnės struktūros ir aišku, Frontexui reikia geresnio finansavimo, kad geriau galėtų atlikti savo veiklą. Dar reikalingas antrinį Frontexo uh, Mm, būstinė arba e, būstinės įvairiose teritorijose tam, kad būtų galima geriau susidoroti su nelegalios migracijos trautais, ypatingai viduržėmio jūros regione. Reikia pabrėžti, kad migracija reikalinga Europinė agentūra, kurioje būtų e, koordinuojamos visų Europos šalių e, pastangos ir pasiskirstomi pasiskirstomos užduotys, kaip kovoti geriau su migracija. Visa tai dabar yra e, daroma tik tais tų valstybių, kurios yra išsidėšiusios prie išorinių ES sienų. Nereikėtų tikrai e, grįžti atgal prie to, kas buvo šnekėta kituose posėdžiuose e, nuo iki spalio mėnesio ir e, prie to, kas buvo šnekėta 30, 29-30 balandžio. Reikia, kad visos Europos valstybės, ne tik viduržėmio e, jūros valstybės, bet ir visos kitos dalyvautų šiame darbe. Norėčiau priminti, kad ponė Ferreiro Waldner buvo įsipareigojusi geriau E, spręsti Libijos problemas. Dar vienas dalykas, kurį norėjau trumpai paminėti, tai yra agresijos. su organizuotu nusikalstamumu, su turto grobstimu. Grops, reikėtų daug, padaryti taip, kad būtų dažniau tos bylos patektų į baudžiamosius teismus. Panas Stavros Landrinydis, neatsiprašau. Ponas Benisti pirmiausia, o tada ponas Landrinydis. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia, jog visi susitartų dėl to, kad reikia keistis informaciją tarp valstybių. Reikia, kad valstybės automatiškai perdavinėtų e, tam tikrus duomenys į nacionalinės duomenų bazės. Nesvarbu, ar kalba eitų apie DNR e, duomenys, ar ten e, apie profilius įrašytus. 2007 m. gegužė pasirašytas susitarimas eina dar toliau negu 2009 m. susitarimas. Jeigu pagal vieną duodam leidžiamą perduoti informaciją iš e, įvairių duomenų bazių, tai tai nevyksta automatiškai. Pagal Romos sutartis informacija yra perduodama per testą 2 sistemą. Šia, dabar kol kas šie duomenys, kuriais apsikeičiama, yra anoniminiai duomenys ir e, siek, ir tik tai siekiant susiderinti, sprendžiant konkrečius klausimus, galima e, rasti konkrečius žmonės. Tik tais ant e, pirštų anspaudos arba DNR. FED bylos atveju galima irgi bus gauti duomenys tik labai ribotai. Dresdene 15 sausio 2005 metų vyko posėdis, kurio metu buvo e, pristatyti duomenys iš Vokietijos ir e, Austrijos duomenų bazių. Tai leido surasti 4500 e, įvairių pažeidimų. Ir, ir leido išaiškinti kai kuriuos nužudimus. Taigi tam, kad geriau vyktų darbas, reikalinga geresnė prieiga prie duomenų bazių, kaip prie Eurodac, reikalingas tikras bendradarbiavimas tarp represinių Europos valstybių ir tik gerai susikoordinavus galima uh, E, sėkmingai keistis duomenimis ir tuo pačiu apsaugoti e, teisės tų asmenų. Kolega dabar pasisakys e, Lambrinidis, o paskui Jan Bauer. Dėkoju, gerbiami kolegos iš nacionalinių parlamentų. Man labai malonu, kad jūs atvykote pas mus. Ypač dėl to, kad, kaip žinia, visi klausimai, kuriuos šiandien aptarėme, taps bendros sprendimo procedūros dalimi Europos parlamente. Taip pat tos klausimus pagal Lisabono sutartį nagrinės nacionaliniai parlamentai. Aš esu Graikijos atstovas. Ir man malonu, kad ponia iš Graikijos palėtė aktualius klausimus. Uh, Tai yra labai e, ir didelį susirūpinimą keliantis dalykas, nes labai daug informacijos paklius į nacionalinius parlamentus. Ir aš noriu pasakyti, kad galbūt jums pasirodys, kad jums reikia reorganizacijos tam tikros nacionaliniuose parlamentuose, dėl to tai tada pakalbėkite su savo e, Europos parlamento atstovais nes mes e, galime turėti priemonę, kuri bus bevertė ir negalėsime deramai pasinaudoti demokratiniu procesu. Dar vienas dalykas - interneto panaudojimas. Man atrodo, kad per ateinančius metus tai bus e, didelių kovų arena visi vyriausybės policija, privačios bendrovės ir nusikaltėliai nori kaip e, geresnės prieigos prie asmens duomenų ir gali pasiekti tuos duomenys internetu. Taigi kyla klausimas, ką darysime su internetu kaip priemonė, kuri tiek e, skatina labiau neaukas e, piliečių pagrindinės teisės, kaip kalbos laisvė, susirinkimų, politinių organizacijų, žodžio laisvė ir tuo pačiu metu tai yra e, priemonė, kurią tikriausiai teks kontroliuoti, kad būtų galima ateityje gaudyti nusikaltelius. E, Parlamentas ir taryba vos prieš porą savaičių susitarė dėl kompromiso. E, aš manau, daug kas žino apie tai. Aš kalbu apie telekom paketą. Ir dažnai intelektinės nusaibės apsaugos tikslais daug kas nori turėti, užsitikrinti prieigą prie interneto. Mes manome, kad e, prieiga prie interneto turi būti laikoma viena iš pagrindinių teisių, kaip ir kitos teisės. Todėl penelik didelės nuobaudos neturėtų būti įvedamos, nebent egzistuoja kažkokios specialios procedūros arba vyksta teisminis principas, tyrimas tam tikrais atvejais. Ir aš norėjau pabrėžti e, kad tokie dalykai pasieks ir Europos ir nacionalinis parlamentus. Dar noriu kai ką jums pasiūlyti pamastymui. E, policija neturi teisės mūsų šalyse atplėšinėti laiškų ir, pavyzdžiui, skaityti, ką aš e, parašiau Karlos Koelio, net jeigu uh, aš galbūt e, ten rašau apie terorizmą. Kur kas lengviau yra vis tik tai patikrinti, kas parašyta kiekvienoje elektroninėje žinutėje. Jeigu mes leisime policijai ar privačioms bendroms atplėšinėti laiškus, tai neleidžiame, jeigu to daryti, tai e, reikia galvoti, kaip viskas bus padaryta, nes egzistuoja technologijos, kurios leidžia policijai arba privačioms bendrovėms patikrinti elektroninės žinutės. Žmonės apie tai dažnai negalvoja. Uh, Dar du trumpi ir geri pastebėjimai dėl imigracijos. Mes parlamente daugelis iš mūsų galvojame, kad yra bent trys sritys, o galbūt ir daugiau, kur galima bendradarbiauti su nacionalinėmis vyriausybėmis, e, nacionaliniais parlamentais ir ES teisėkros atstovais, pavyzdžiui, parlamentu. Pirmiausias dalykas yra migrantų integracija. Pirmiausia, tai yra vietos problema. Jeigu integracija nepavyksta, tai tada Europos masto pasiekmės ir ar priemonės tampa intensyvesnės. Vienas iš e, esmingesnių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, pirmiausia atsitiko su Lisabono sutartimi. Pirmiausia, dėmesys nukrypo ne į pačią sutartį, bet į tai, ar Turkija, pavyzdžiui, turėtų įstoti ES ar ne. Ir šis klausimas buvo diskutuojamas ne E, kalbant apie tą pačią šalį, bet apie musulmonų bendruomenės, kurios neis, nesiintegruoja teisingai. Ir, man atrodo, toks susijimas dalykų yra labai neteisingas, bet jis pasireiškia. Integracija yra labai svarbus dalykas Europai. Europa turėtų finansuoti tai ir numatyti strategijas, uh, O nacionaliniams parlamentams galiu pasakyti, kad mes, jeigu nekalbėsime apie tai, tai negalėsime žinoti, kas taiko geriausią ar prasčiausią praktiką. Dar vienas dalykas e, - solidarumas su šalimis, kuriuose migracijos srautai didžiausi. Tai yra didelė, didelis klausimas Europos parlamente, nes kai kuriuose šalyse e, reguliariai arba reguliarūs ir nereguliarūs migrantai jų yra labai daug. Malta, pavyzdžiui, yra vienas iš pavyzdžių, arba e, Kipras, Graikija, Italija, net Ispanija. Taigi, tose šalyse didžiausi imigracijos rautai ir iš kitų ES šalių reakcija būna tokia, tai ne mano problema. Tai yra visų mūsų problema, ne tik tai e, sienoms kontroliuoti, ne tik tai policijos e, suteikimo prasme, policijos pajėgų suteikimo prasme. Ne taip solidarumas turi reikštis, reikia galvoti apie tai, kaip integruoti tuos žmonės į visuomės arba kaip užtikrinti gražinimo politiką. Dar vienas dalykas - antiterorizmas. Aš dar nemačiau jūsų e, pat pateiktų pasiūlymų mūsų rezoliucijai, bet e, su jais mielai susipažinsime. Ką noriu pasakyti? Pirmiausia, prieš taikydami priemonės turime pasižiūrėti, ar jau e, numatytos priemonės veiksmingai įgyvendintos. Taip pat reikia pasižiūrėti ir kaip veiks nauja priemonė, ar pavyks sugauti nusikaltėlį, bet taip pat nepamiršti žmogaus teisų dalykų. Reikia uh, subalansuoto įvertinimo, pasverti visus už ir prieš. Šiandieną mes turime vis, šiandien du, taip pat e, uh, e, uh, sustarimas su JAV dėl keliaivių duomenų e, įrašų. E, Eurodac, taip pat e, tam tikrus tarimus dėl SWIFT Tai yra vos keletas priemonių, kurios dar nėra deramai įdėktos, nes kai kurios šalis e, jų nepritaikė. Taigi reikia pirmiausia įvertinti, kaip e, veikia jos tarpusavio tos sistemos, kaip jos yra gyvendinamos, užuot kalbėjus apie naujas. Pirmininkė, aš manau, kad e, jeigu mes protingai gyvendinsime antiteroristinę programą mes turime galvoti ne tik, kaip užkirsti kelią e, nusikaltėliams keliauti, bet ir galvoti apie priemonės kitas, kurios bus veiksmingos ir proporcingos. Mes taip pat neturime pakengti pagrindinėms teisėms, kurias paukosime siekdami e, sugauti tuos e, nusikaltėlius. Labai atsiprašau, kad leidote man kalbėti taip ilgai, pirmininkė, tai rodo jūsų gerumą. Iš tiesų, ponia Lambrindė. Toliau ponas Bauer iš Čekijos Respublikos e, deputatų rūmų ir paskui ponas Tolita Bani iš Suomijos. Pone pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad vyksta toks pasikeitimas nuomonėmis. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos ir čia, ir plenarnėme posėdėje. Ir dažniausiai naudojami žodžiai yra įstatymas ir teisės, vaikų teisės, imigrantų teisės, pabėgėlių teisės. Deja, mes daug rečiau girdime žodžius atsakomybė ir įsipareigojimas. Todėl noriu pasakyti, kad visuomenė nebus tinkamai sutvarkyta, jeigu ji nesilaikys, jeigu nebus puoselėjimos jos narių teisės, bet kita vertus, ta pati visuomenė turi laikyti savo įsipareigojimų ir vykdyti savo pareigas. Aš pusę savo gyvenimo gyvenau totalitarnėme režime ir pamenu, jog tuo metu gal mąstydavau apie tai, kokie kriterijai būtų tinkami E, demokratinėms valstybėms priimant, įsileidžiant imigrantus pas save. Ir dabar aš galiu prisidėti, kuriant naujas sąlygas, e, nustatant kriterijus jums tiems, kurie prisidės prie mūsų bendro gerovės kūrimo. Todėl aš norėčiau išvengti kai kurių idealų puoselėjimo. Kita vertus, aš norėčiau, kad mes neužsidarytume nuo išorės pasaulio. Dar vienas dalykas - ambicijos siekiai. Aš prisimenu diskusijas dėl Lisabonos strategijos, nes tuomet kai kurie politikai uh, labai daug kalbėjo apie siekius susijusius ypač, susijusius ypač su ES biudžetu. Manau, kad tai na, tam tikrą prasme kelia nusivylimą mūsų piliečiams. galiausiai apie kovą su nusikalstamumu. Deja, nusikaltėliai dažnai būna vienu žingsniu priekyje mūsų, kalbant apie technologijas ir informacijos priemonės. Tačiau jeigu mes susivienysime, jeigu mes sukursime vieningus tinklus, tuomet mums gali pavykti laimėti prieš juos. Ponas Tabanė iš Suomijos ir po to ponegala iš Belgijos. Jos puheenjohtaja, yleisistunnossa korostuu. Dėkui. Komet kalbėjau plenarinėje sesijoje, akcentavau, kaip svarbu kurti suderintą prieglopščio politiką. Ir kad mums reikia susitarti, ką ji mums reikštų. Žinoma, tai reikštų, kad reiktų užtikrinti gerą sienos priežiūrą, kontrolę, tuo turėtų rūpintis Frontex agentūra. Mums žinoma reikia sustiprinti Frontex agentūrą, išplėsti jos vaidmenį, tačiau negalime tikėtis, kad už mus kažkas viską padarys. Man atrodo, kad, e, problema, kad daug problemų yra susijęs su tų pabėgėlių su pabėgėlių imigrantų klausimu, nes jie yra susijęs su nusikalstamais tinklais, nusikaltėliai juos perveža nelegaliai, stengiasi tai daryti naktimis. Labai svarbu teisingai, bešališkai nagrinėti prašymus suteikti prieglopsti, paisant visų žmogaus teisių. Juk mes nenorime, kad tie pabėgėliai taptų šešėlinė darbo jėga Europos valstybėse. Todėl mums reikia bendros politikos ir reikia įvesti vieningas procedūras, pagal kurias reikėtų nagrinėti prieglopščio prašymus. Kalbant apie policijos pajėgas, norėčiau pasakyti, kad Stoholmo programa yra tikrai nebloga, kalbu apie jos turinį. Mums reikia tinkamos strategijos. Taip pat reikia tinkamos užimtumo strategijos, mums reikia naudotis naujomis technologijomis. Uh, kad jos taip pat padidintų mūsų piliečių saugumą. Reikia didesnio Europos policijos tarnybų bendradarbiavimo ir Suomija čia turi kai kurių pasiūlymų. Mes vykdome eksperimentinį projektą, kurį pasiūlė dabar es pirmininkaujanti valstybė. Tai yra projektas dėl Mm, pasienio e, ta, dėl, dėl pasienio kontrolės tarnybos ir policijos, muitinių ir policijos bendradarbiavimo. Reikia nepamiršti regioninio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, ypač, kalbant, regioninis, regi, kaiminis regionas yra, pavyzdžiui, Rusijos regionas. Pone Žaklin iš Belgijos, o po to ponas Kristof Hagen. Ačiū pirmininkė. Trumpai norėčiau tris dalykus paminėti dėl policijos bendradarbiavimo Europoje. Labai daug yra kalbama apie policijos bendradarbiavimą su kaiminėmis Europos erdvės valstybėmis. Tačiau manau, kad visų pirma reikėtų sustiprinti policijos bendradarbiavimą Europos erdvėje. Aš kaip Belgijos parlamentarė E, ir atstovauju tam regionui, kuris ribojasi su Prancūzija, taip kad reikėtų labai, labai suglumdinti tuos ryšius tam, kad gali, galima būtų lengviau kovoti su narkotikų srautais, su organizuotais nusikalteliais ir jų grupėmis, o dažnai mes net neturime tinkamų priemonių, kad galėtumėm tą pasiekti tarp ES valstybių narių. Taigi dėl prieglapščio politikos du dalykai vienas dalykas, kurį man labai sunku suprasti. Europos erdvėje e, jau nebėra valstybių, kurios kariautų, jau nebėra e, tokių valstybių, kur būtų blogo žmonių gyvenimo sąlygos. Mes turime labai daug e, migrantų ir tų migrantų sąlygos labai blogos, sakykime, Belgijos komunose mes turime bulgarų, turime rumunų, kurie ieško E, kurie nori gauti politinių pabėgėlių statusą. Ir man labai sunku suvokti, kad Europoje dar e, gali būti toks statusas tarp ES valstybių narių. Dar reikėtų, kad Europa pagalvotų dėl e, e, ekonominių pabėgėlių, ypatingai e, iš tų valstybių, iš rytų valstybių. Mano partija ir visos liberalios partijos nori, kad būtų skatinama ekonominė migracija, ypatingai kalbant apie tas Mm, specialybės, kurių specialistų trūksta. Sakykime, mūsųse trūksta kai kurių specialistų, tai galima būtų tų specialistų atsižvežti iš kitų ES valstybių, siekiant išvengti, kad e, į tas vietas atvažiuotų žmonės iš trečiųjų valstybių narių ir užimtų mūsų turimas laisvas darbo vietas. Labai mažai dirbame šiuo klausimu ir aš norėčiau, kad e, e, Prancūzijoje pradėtos tradicijos, jai pirmininkaujant rengti konferenciją šiais klausimais. Tokios konferencijos ekonominės, e, ekonominės migracijos klausimais vyktų ir toliau, būtent, kad į tas vietas, kuriuose trūksta specialistų, atvažiuotų specialistai iš Europos. Next, I, I the, uh, Dabar ponas Hagen iš Austrijos parlamento, paskui ponas. Šuks iš Belgijos. Jis yra paskutinis mano sąraše. Jeigu dar kas nors norėtų e, kalbėti, tai prašom pasakyti, nes tuoj jau papildomų pavadžių neberašinėsime. Dabar pasakykite, pasakykite jeigu norėtite, norėsite pasisakyti. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, policijos Koordinavimas Europoje, man atrodo, labai svarbus dalykas, ypatingai kalbant apie pasienio bendradarbiavimą. Austrija bendradarbiauja su kaimininėmis valstybėmis. Mes jau įvedėme tam tikrą bendradarbiavimą tarp policijų, ypatingai kai vyko futbolo čempionatas 2008 metais. Taigi mes e, pasitelkėme į įvairių valstybių policijos pajėgas į pagalbą. Jeigu E, kurie ne, ne visada gali įsikišti. Mes nacionalinėme parlamente netgi priėmėme tokį įstatymą. Policijos pareigūnai iš užsienio valstybių Austrijoje turi daugiau teisų negu vietiniai policijos pareigūnai. Tai yra labai svarbu. Europos parlamentas taip pat turėtų pasižiūrėti, kad valstybės narės eitų tokiu pačiu keliu ir e, kad valstybės narės sukurtų įvairias galimybės e, atsivežti vienus policininkus iš vienų šalių į kitas šalis, numatant tiems policininkams e, kuo geresnės ir sklandesnės darbo sąlygas. Šengeno informacinė sistema SIS2 dar kol kas neveikia ir mane tai neramina labai reikia, kad viskas kaip galima greičiau pradėtų veikti, reikia e, keistis duomenimis visoje ES teritorijoje, tai yra labai svarbu. Matau, kad viskas e, vystosi, tačiau dar nepakankamai greitai. E, Prieglapščio klausimas. E, E, irgi labai svarbus. Italija, Graikija e, labai didelę naštą neša. Tačiau Austrija taip pat, juk Austrija yra Europos centre ir jau šiandieną mes turime 90, 80 tūkstančių prieglapšio prašymų. Teisės kurios turėtų būti suteikiamos prieglopščio prašytojams, taip pat turėtų būti labai atidžiai nagrinėjamos. Dėl organizuotų nusikaltelių turėčiau pasakyti, kad jie labai naudojasi mm, prieglopščio prašymo galimybę, kad vykdytų savo juodą darbą. Aš norėčiau dar pratesti kai kurios dalykus, kurie jau buvo paminėti. Reikia remti tas valstybės, kurios turi išorinės sienas. Reikia stiprinti Frontexą. Reikia daugiau lėšų skirti tam tikslui. Kartais tos, tos valstybės, kurios turi išorinės sienas, yra naujokės ES ir ekonominė prasme tikrai ne stipriausiai stovinčios. Todėl joms reikia skirti Europos pagalbą, konkrečią gerą Europos pagalbą, e, kad e, iš to išloštų visi. Tik tais tai galima bus suvaldyti grėsmę iš išorės. Ačiū paskutinis pasisakantis ponas Šuts iš Belgijos deputatų rūmų. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos. Kalbant apie nelegalią migraciją, nereikia pamiršti, kad kai kurios bendrijos, kurios atvažiuoja į Europos Sąjungą, yra gausiau atstovaujamos negu kitos bendrijos. Jos, žinoma, ne tik tai smegenys ES įveža, ne tik tai protą, bet ir e, bargą. Žinoma, tie žmonės nori geriau gyventi, tačiau Europa taip pat turėtų pagalvoti ir apie gražinimo politiką. Tas turi būti derinamas su vystimo pagalba e, e, kilmės šalyse, ypatingai e, konfliktų zonose esančiose šalyse. Suprantu, kad ketinimai geri, tačiau nereikia pamiršti, kad Europa yra tokia zona, į kurią žmonės labai migruoja. Ir ne visi tie žmonės, kurie atvažiuoja į Europą, atsiveža gerus tik tais ketinimus. Dažnai atsitinka taip, kad žmonės E, migruojantis Europos Sąjungą vežasi radioaktyvių medžiagų. Kartais gali e, kurios gali būti panaudojamos nelegalių bombų e, kūrybai, kūrimui. Atvažiuoja ir prekiautojų žmonėmis, E, tad reikėtų padaryti taip, kad Europoje neliktų tų visų nusikaltelių. Reikia taikyti teisę, reikia padaryti taip, kad teisė būtų taikoma, nes antraip, jeigu teisė bus, bet ji nebus taikoma, tai ji niekam nereikalinga. Aš tikiu ES e, efektyvę, humanišką ES, kuri e, laikysis valst... teisinės valstybės principų. Tačiau tai bus pasiekiama tik tais per Europolą, per Eurojustą ir labiau bendradarbiaujant ES valstybėms, kad būtų kuriama ilgalaikė to bendradarbiavimo politika. Aš, aišku, pasisakau už valstybių narių suverenumą, tačiau vis tik tais manau, kad e, atsižvelgiant į tai, kokios didelės grėsmės kyla, reikia centro, kuris viską koordinuotų ES lygmenių. Ne viskas turi būti palikta ES lygmenių, e, valstybių narių nuožiūrai. Mes kaip eurodeputatai turime pasirūpinti, kad kontrolė būtų atliekama ir tuo pačiu nepažeidinėjimos pagrindinės teisės ir laisvės. Dėkuoju, visi norėjusiai pasisakė. Norėčiau Jums padėkoti už dalyvavimą. Man regis, kad iš pasikeitimo nuomonėmis aišku tai, jog tema Europos saugumo strategija yra labai plati, sudėtinga, bet taip pat egzistuoja ir e, skirtingos politinės nuomonės šiuo klausimu. Ir dabar mes, e, man labai malonu suteikti žodį pranešėjai ir padaryti išvadas, galutinės išvadas, o visą diskusiją apibendrins, apibendrins mano kolegė e, ponė Davidson. Dabar ponė Hermosin Bono. Dėkuoju. Užduotis nėra lengva. Pasisakė daugiau kaip 20 žmonių. Manau, visi kalbėjo įdomiai, konstruktyviai, pateikė daugybę pasiūlymų. O dabar, jeigu greitai reikėtų vertinti diskusiją, pasakysiu, jog e, susitikimo dėl Stokholmo programos dalyviai įvertino šią programą teigiamai. Dauguma kalbėjusių sakė, jie pasisako už šią programą. Buvo kalbama apie Lisabono sutartį taip pat ir perspektyvas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Manau, kad dauguma mūsų galvoja, jog pavyks pasiekti naujų rezultatų. Kai kas iškalbėjusių paminėjo, jog reikia įvertinti politiką laisvės saugumo teisingumo srityje, priemonės, kurios buvo įgyvendinamos iki dabar kad būtų galima užtikrinti atitinkamų susitarimų vykdymą. Kažkas sakė, jeigu neturėsime didelių lūkesčių, nebusime ambicingi nuo pat pradžių savo naujoje Stokholmo programoje, tai pasieksime dar mažiau. Už tai reikia siekti, ko galima daugiau. Vienas iš leitmotyvų buvo bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir Europos parlamento E, bendradarbiavimas tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Taip pat buvo minėtos naujos priemonės atsirasančios su Lisabonos sutartimi, konkrečiau e, dėl imigracijos dalykų. Buvo dar minima nelegali migracija, prieglopščio teisė. Ispanijoje vos prieš keletą dienų buvo patvirtintas, priimtas naujas prieglopščio įstatymas, kuris perkelia atitinkamas direktyvas. Mes bandėme pasižiūrėti į ES problemas ir į prieglopščio prašytojų klausimus iš ES. Žinoma, kad jų lyg ir neturėtų būti, bet tai yra tikrai problemiškas dalykas. Taip pat buvo minėtas organizuotas nusikalstamumas, e, priekyba žmonėmis, moterimis. Dar viena tema, kuri buvo dažnai minima e, - užtikrinti gerą, deramą pusiausvę tarp saugumo ir pagrindinių teisų bei laisvių. Aš nesakau, kad į viską reikia e, vienodai žiūrėti, bet sutinku su to, ką sakė Paulo Koelio. Negalime turėti laisvės be saugumo ir atvirkščiai. Jeigu nežiūrėsime viską bendrai, tai dirbsime kontraproduktyviai, nepatobulinsime savo teismų ir kitų teisės saugos sistemų. Viską reikia vertinti iš pagrindinių laisvių ir teisių perspektyvos. Jau veik, turėsime privalomai taikoma pagrindinių teisių hartija, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir tiek galiu pasakyti. O dabar žodis ponė Davidson. Ar nu? eh, dabar girdite mane taip? Manau, kad e, ką tik išgirdome puikų apibendrinimą, glaustą ir aišku. Aš viską vertinu panašiai. Stokholmo programa yra pozityvi, bet manau, kad žmonės norėtų daugiau turinio, daugiau suprantamų dalykų ir mes turėtumėme viską daryti šiek tiek kitaip ir šiek tiek intensyviau nei vykdydami Hagos programą. Ne visais atvejais buvo pasidomėta, kaip gyvendintos patvirtintos priemonės. Taip pat pasižymėjau, kad žmonės kalbėjo apie tai, kad uh, policijos bendradarbiavimas yra geras dalykas, taip pat ir bendri tyrimai bei keitimasis informacija pageidautini e, dalykai, kad galėtume sėkmingai kovoti su nusikalstamumu. Kalbant apie prieglapščio politiką, buvo aptartos visos pusės, visi aspektai. Tai yra valstybės turi solidariai dirbti, prisimti savo naštos dalį, savo atsak... joms tenkančią atsakomybės dalį. Uh, už taip pat ir šalis, į kuriuos atvyksta žmonės, taip pat turėtų prisimti atsakomybę, nes žmonės dėl tam tikrų priežasčių bėga iš savo gimtinių ir to reikia nepamiršti. Taip pat vis labiau įsigalioja bendros taisyklės. Pavyzdžiui, Švedija yra priglaudusi labai daug prieglopščio prašytojų, jos šalies gyventojų skaičiaus kontekste ir mes tuo didžiuojamės. Kalbant apie kovos su nikalstamumu ir asmenų teisų apsaugos pusiausvirą, tai ypač akcentuojama kalbant apie naujasias technologijas. Ta pusiausvirą išlaikyti yra nelengva. Tačiau mes turime, kaip parlamento nariai, pasiekti, kad tai būtų ir tuo norėčiau padėkoti jums. Man atrodo, kad įvyko tikrai įdomus ir naudingas pasikeitimas nuomonėmis. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose ir kuomet rytoj dar kartą apibendrinsime darbo rezultatus, kuomet pranešėjai pristatys rezultatus, manau, mes tikrai puikiai pasirodysime. Ačiū.